Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamos ponios ir ponai, kolegos, galime pradėti mūsų popietinę posėdžio dalį. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos pirmininko pavaduotoju ponu Katainenu. Jis atsakingas už darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, darbo atvarkę, konkurencingumą, investicijas ir atitinkamus užimtumo dalykus ir už Europos strateginių investicijų fondą. Ir mes per ateinančius mėnesius svarstysime parlamente to fondo veiklos pratesimą, o ponas e, Katainenas pasidalins su mumis ateities planais. Taigi, iškart žodis jums gerbiamas, ponė Katainen. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš norėjau pakalbėti apie EFSI fondą, tai yra pirmąjį veiklos etapą ir antrąjį veiklos etapą. Ir norėčiau pradėti nuo konkrečių skaičių. Prieš metus vyko diskusijos jūsų komitete apie tai, kad reikia kapitalizuoti, labiau kapitalizuoti Europos strateginių investicijų fondą ir nuo to fondo veiklos pradžios buvo vykdomi st st strateginiai projektai už 11 milijardų eurų. Taigi e, transportas gavo 11 milijardų eurų o kiek konkrečiai paskolų prireikia, kad, kad pritrauktume iš vis 11 milijonų eurų, tai reikėjo steigti paskolų už 2 milijardus eurų. E, ir gavome 11 milijardų eurų efektą. Ir, ir mes dabar planuojame dar skirti lėšų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Ir transporto komitetas, jei galėtume tai pasakyti, išlošia daugiau negu praranda. Ir iki strateginių investicijų fondo atsiradimo e, buvo daug mažiau lėšų, kuriomis galima naudotis, lyginant su tuo, kas yra dabar. ir kai kalbame apie strateginių Europos infrastruktūros tinklų priemonę, tai finansiniai instrumentai pagal tą priemonę nėra tokie patrauklus kaip pagal Europos strateginių investicijų e, fondo, priemonė. Tai jeigu niekas nesinaudoja e, CEF, Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis, e, tai gali naudotis strateginių investicijų fondo lėšomis. Mūsų ekonomika jau ketveri metai kaip po truputį atsigauna, bet augimas yra kuklus ir ypač kai kalbame apie vidutinės trukmės ir ilgalaikį augimo potencialą, čia dar jaučiame riziką, nes trūksta pakankamų investicijų ir dėl to ESIF yra labai reikalingas fondas ir geriausių, geriausios scenarijaus atveju jis galėtų prisidėti prie reikalingų investicijų trečdalių. Tai yra maždaug trešdalį reikalingų investicijų galėtų garantuoti ir suteikti, bet reikia dar pritraukti ir kitų investicijų. Ir kodėl investicijos atsilieka, tai ne tik todėl, kad trūksta pinigų, bet todėl, kad yra ir kitų struktūrinių priežasčių, taigi ESIF veikia gerai, yra investicijos patvirtintos 27 valstybėse narėse, tai yra 138 milijardai eurų. Taigi valstybės narės jau naudojosi šio fondu, esi fondu įvairioms, įvairiems tikslams ir iš viso yra 138 milijardai eurų. Taip pat papildomos investicijos be SIF irgi nebūtų įmanomos, jų nebūtų įmanoma pritraukti pritraukti. Ir šis fondas yra labai svarbi galimybė projektų vykdytojams, galimybė e, pasinaudoti turimomis žiniomis, patirtimi ir pritraukti reikiamą kiekį lėšų, juolab, kad e, ne visuomet tų lėšų yra pakankamai. Šiandien ESIF, e, pagal ESIF yra patvirtinta 16 transporto projektų, iš kurių penki jau yra pasirašyti. Ir kaip jau minėjau, bendra suma yra 11 milijardų. Taip pat mes turime e, tas dvi žaliasias gabenimo schemas, kurios yra jau iš ankstinis patvirtinimas jų yra pasiektas ir čia bus pritraukta papildomai 3,5 milijardo eurų. E, Taip pat norime paskatinti investicijas, kad būtų galima investuoti į uostus Ispanijoje, traukinius e, regioniams paslaugoms teikti Italijoje, Lenkijoje ir Junktinėje karalystėje. Ir taip pat labai svarbus e, privačios ir e, privataus ir viešo sektoriaus projektas vyks Slovakijoje, kad galėtume ir toliau investuoti į tą žalį įgabenimą, į žalėją laivybą. Ir iš tiesų mes manome, kad šie projektai ženkliai prisidės prie Europos ekonomikos augimo. Europos investicijų mm, patariamasis centras siūlo e, visokiojopas konsultacijas, techninę paramą projektų vykdytojams, e, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms. Jos gali gauti techninę paramą ir pradėti vykdyti savo projektus. Toks konsultacinis centras jau e, gavo 257 prašymus e, konsultacijom iš 28 valstybių narių ir aš labai iš tiesų skatinčiau visus e, pasižiūrėti to investicinio centro internetinė svetainė, Europos investicijų portalas – E, irgi yra minėtinas. Ir jei kokios nors e, valdžios institucijos ar privačios įmonės e, nori konsultacijų, kaip pagerinti projektų kokybę, iš tiesų turėtų kreiptis per tą internetinę svetainę į šį konsultacinį centrą. Ir daugelis tų prašymų, kurie pateikiami, yra iš privataus sektoriaus. Tai irgi yra gerą žadantį situaciją, nes tai leidžia pagerinti projektų kokybę. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti ir paskatinti jūs apsilankyti, tai yra Europos investicinių projektų portale. Dabar šiame portale yra 121 projektas iš įvairių valstybių narių. Ir šis portalas yra kaip e, internetinė pažinčių svetainė investuotojams ir projektų mm, iniciatoriams, projektų vykdytojams. Keturi iš penkių labiausia lankomų infrastruktūrinių projektų būtent yra šiame portale ir iš tiesų šis portalas labai įdomus. Aš vykau į Hongkongą, Pietų Koreją, Japoniją, Singapūrą ir kiekvieną kartą važiuodamas noriu susitikti su investuotojais, ypač su tais, kurie norėtų investuoti į infrastruktūrą. Ir jie jau žino, kad yra Europos investicinių projektų portalas, kuriame jie nuolat lankosi, nes nori būti pirmieji, kurie ras savo patrauklų projektą tam portale ir Hongkongė investuotojai jau planuoja gyventinti kai kuriuos Graikijos projektus. Taigi, apsilankę šiame Europos investicinių projektų portale, pamatysite, kaip jis veikia ir savo rinkimų m, mm, apygardom, savo rinkėjam galėtumėt paskleisti šią informaciją kad jei turi projektą, kuriam reikia investicijų, galėtų nusiųsti tą projektą į tą investicinį portalą ir taip jisai taptų žinomas. Ir šio portalo tikslas didinti konkurenciją tarp investuotojų, tuo būdu pigiau e, būtų galima gauti lėšų projektam finansuoti. Tai labai įdomi priemonė, bet kol kas jinai yra nepakankamai naudojama ir mes norėtume kreiptis jūsų pagalbos, kad jūs irgi paskatintumėt savo rinkėjus lankyti šiame projekte. Ir toliau dabar pereikime prie kliučių investicijoms ir kaip tas kliūtis pašalinti. Aišku, kad investicijom reikia nuspėjamos ir aiškios taisyklių įstatymų bazės. Ir tie žingsniai, kuriuo ėmėmės, per mažiau kaip dviejus metus yra labai svarbus transporto sektoriui. Pirmiausia, Eurostatas ir Europos privataus e, ir viešojo sektoriaus partnerysčių centras yra 29 rugsėjo pateikęs gairias, kuriame paaiškinami tam tikri nacionalinės apskaitos aspektai, ypač kiek tai liečia privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimą, e, apie tai, kas turi būti traukta į balansą ir kas neturi būti traukta į balansą. Draudėjų investicijoms e, kapitalo mokesčiai yra sumažinti. Taigi mes e, sumažinome draudimo įmonių kapitalo poreikį maždaug 30 procentų jei jos investuoja į infrastruktūrinius projektus. Ir čia kalbame maždaug apie 20 milijardų eurų sumą. Trečias dalykas - komisija nori supaprastinti procedūras e, susijusias su išdavimu, su leidimu išdavimu, viešaisiais pirkimais, valstybės pagalbos kontrolė ir vertinant, ar galima mažinti kapitalo poreikį, e, kai kalbame apie bankų dalyvavimą infrastruktūros projektuose, kadangi norime atnaujinti kapitalo poreikių, kapitalo reikalavimų reglamentą. Ir komisija čia yra atitinkamai pateikus konkrečias e, rekomendacijas konkrečiom šalim, e, kokių reformų reikia atlikti, kokias reformas tose šalise reikia atlikti investicinėse investicijų srityse. Toliau, antrasis EFSI etapas. EFSI 2. Tai čia norime optimizuoti finansinius išteklius, kad galėtume prive, e, pritraukti privačias investicijas ir kad jos patektų į infrastruktūros inovacijų ir smulkaus ir vidutinio verslo sritį. Ir komisija pasiūlė pratesti uh, ESIF veikimą ir tikimės pritraukti bent jau pusę trilijono eurų iki 2020 metų pabaigos, kad sustiprintume garantiją, garantinės ir dalį. Tai čia panaudosime iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės maždaug 155 milijonus eurų ir tai bus e, kompensuojama uh, papildant Europos infrastruktūros tinklų priemonės voką iki 400 milijonų. milijonų. Taigi mes norime užtikrinti, kad būtų pereinama prie efektyviai išteklius naudojančios žiedinės ir mažai CO2 išmetančios ekonomikos, kad būtų pereita prie žalesnių e, transporto rūšių. Taip pat e, dirbame su Europos investicijų banku, kurdami naujus finansinius produktus. Toliau e, tos finansinės priemonės e, galėtų taip pat būti susiję su skaitmeninimo stiprinimu, pavyzdžiui, Europos geležinkelių transporto valdymo sistema geležinkelių sektoriuje, dekarbonizacija užtikrinant, kad miestuose važinėtų švaresni automobiliai. Bet vien tam EFSI ar kitų finansinių priemonių neužtenka. Dėl to komisija e, pasiūlė palengvinti e, finansavimo grantų suteikimą ir, ir tuos grantus sujungti su finansinėmis priemonėmis, numatant produktus, kuriems irgi būtų teikiama ESIF parama ir taip pat pritraukti privatų finansavimą ir tai bus daroma perkeliant 1,1 milijardų eurų iš Europos investicijos, Europos infrastruktūros tinklų priemonėms, priemonės į tą e, grantų paskolų biudžeto dalį. Ir norime, kad finansavimo e, modelis įtrauktų ir privačiu, e, privačius investuotojus. Tai taip galėsime mm, geriau mm, koncentruotis ties svarbiais projektais. Ir komisija ir investicijų bankas e, stengiasi, kad tas konsultacinis centras aktyviai dirbtų ypač mm, kai kalbame apie mm, projektus, kurie vyksta sanglaudos ir nesanglaudos e, valstybėse narėse, kad pašalintume tą atotrukį. Tuo, ko gero, norėsiu ir baigti. Ir noriu pasakyti, kad iš tiesų yra nemažai žmonių, kurie nežino, kad toksai esi fondas yra. Mes keliaujame po daugelį valstybių narių, pristatome E, šį fondą, bet labai norėčiau kreiptis ir jūs, kad ir jūs mm, informuotumėt savo rinkėjus ir skleistumėt informaciją rinkėjų tarpę apie tokį fondą. Dank, Herr Vizeprezident. Jetzt... Ačiū komisarui. Tuoj prieisime prie klausimų ir atsakymų sesijos. Tačiau norėčiau paminėti, kad turime svečių iš Vokietijos Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Ponas Kataninas turi išvykti į Indiją, tad turime tikrai nedaug laiko. Tad suteiksime žodį koordinatoriams. Pradėsime nuo pono Van de Kamp. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū komisarui, kad e, atvyko į transporto komitetą. Mano kolega Piperis taip pat turės e, jums pastabų. Tačiau aš kaip koordinatorius taip pat norėčiau e, užduoti jums klausimų. Kas pasakytina apie ESIF, pasakytina ir apie EFSI. Ar jūs kalbėjote apie 11 milijardų eurų iš FC fondo, tačiau jų nepakanka, kad e, būtų pasiekti horizontas 2020 e, tikslai, e, kad tikslai būtų pasiekti, pasiekti ESI fondas turėtų būti papildytas. Ir šis klausimas mums e, labai aktualus. E, žinau, kad e, jūs turite puikių pavyzdžių, kad kaip EFSI lėšas bus sėkmingai panaudotos, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į, ir į tai, kad šio fondo lėšų trūksta. Taip pat jūs kalbėjote apie galimas finansavimo priemonės ir paminėjote paskolas. E, paskolas reikia gražinti. Ir, sakykime, jeigu kalba eina apie geležinkelio tiekimą, e, tokie projektai negali būti e, finansuojami paskolomis, tačiau turi būti subsidijuojami. Taigi kofinansavimas arba kelių finansavimo priemonių panaudojimas yra įmanomas, tačiau turbūt ne transporto sektorija, nes yra tam tikrų dalykų, kurie turėtų būti subsidijuojami. Dėl Eurostato e, norėčiau paminėti, kad Liežė yra gyvenamas projektas, tiesiama norėta E, tiesti naują metro liniją. Tačiau šio projekto negalėjome gyvendinti, todėl kad valstybės, e, na, valstybės skola yra didelė. Taigi negalėjome gauti tiesiog finansavimo. Dėl finansavimo priemonių apjungimo Tai įsivaizduoju, kad jeigu paimsime lėšas iš ESIF ir EFSI, tada būtų galima kalbėti apie mm, bendrą finansavimą. Tikiuosi, aš tinkamai supratau, kaip, sakykime, tas bendra finansavimas galėtų vykti. Komisaras sako, kad 27 valstybės jau pateikė prašymų dėl projektų įgyvendinimo. Norėčiau sužinoti, kuri šalis šių, praš, šių prašymų nepateikė, ar tai yra Junktinė karalystė. Jeigu tai nėra Junktinė karalystė, norėčiau sužinoti, kop, apie kokią šalį eina kalba. Taip pat norėčiau sužinoti, kokių pasiekmių turės Brexit būtų keista, jeigu, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, bus prašymų finansuoti projektus pagal EFSI ir neaišku, kas su jais atsitiks. Ačiū pirmininkė, panas Zylė. Aš suprantu jūsų kompetencijas, jūsų darbą komisijoje ir Leiskite, mums, leiskite man pateikti šiek tiek e, kriktinių pastabų dėl EFSI transporto srityje. Visų pirma, dėl geografinio paskirstimo. Visai neseniai Europos investicinis bankas paskelbė ataskaitą, kuriame sakoma, kad na, e, jeigu e, projektai yra daugiausiai finansuojami iš privačių lėšų, tai yra dažniausiai tie, kad tie projektai kurių atžvilgių siekiama greito atsipirkimo. Dažniausiai tokie projektai gyvendinami šalyse, kur aukštas BVP. Ir paprastai tokie projektai nėra įgyvendinami periferijoje. Tai ypač tai pasakytina apie Europos rytus. Nereikia pamiršti, kad mes turime turime ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ir tikėjame, kad Europoje e, bus įgyvendinami e, projektai, kur didelio mm, pelno negali tikėtis. Ir tokie projektai yra iš transporto sektoriaus. Tačiau matome, kad vis dažniau e, projektai transporto sektoriuje yra susijęs su keliais kelių tiesimų, kur galima tikėtis, e, sakykime, didesnio atsipirkimo. Taigi, pavyzdžiui, apie e, projektų geografinį paskirstimą ir jų atsipirkimą mes jau kalbėję esame su komisijos e, generaliniu direktoratu. Toliau. Norėčiau pateikti pavyzdį. Kas vyksta, pavyzdžiui, e, Latvijoje. Rygoje yra gyveminamas e, projektas, kur, kuris iš dalies yra e, finansuojamas iš struktūrinio fondo. Turiu omenyje tramvajaus linijos tiesimą. Ir šis projektas yra taip gerai finansuojamas iš kelių šaltinių, kad jau sunku suprasti, kas ką finansuoja. Tai yra puikus pavyzdys to, kaip, sakykime, skirtingos e, finansinės priemonės e, yra apjungiamos. Ir, sakykime, neiškumai e, tikrai nėra geras dalykas. Toliau. Jeigu e, savivaldybė nori e, E, kad e, tam tikra tam tikras e, projektų vykdytojas pats ieškotų finansavimo, kai nėra aišku, sakykime, kokia bus situacija su projektu po 50 metų, tai nėra naudinga. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. E, žinau, kad jūs ginsite EFSI priemonę. Tai nebus lengva transporto komitete, bet e, mūsų nuomonė, EFSI priemonė yra sukurta paėmus lėšas iš ESF. Ir jūs paminėjote e, daug projektų pavyzdžių, tačiau jie turėtų būti tvarūs. Ir tvarumą užtikrins, jeigu bus ištikrintas, jeigu į tai bus įtraukti privatus investuotojai. E, pavyzdžiui, mes, e, kalbėdami apie transporto sektorių, e, matome, kad jis ant kelius privačius investuotojus lengva rasti. Tuo tarpu jūs paminėjote, kad lankėtės Azijoje, kur sakėte, kad investuotojai žino investicinių projektų portalą. Kaip jūs galėsite užtikrinti, kad e, investicijos iš išorės bus tvarios? Ir kaip užtikrinti, kad e, tinkami projektai sulauks jūsų dėmesio? E, pavyzdžiui, sukilusi iš Vokietijos ir mūsų šalyje yra nedaug pateikta prašymų dėl vidaus vandenų laivybos vystimo. Taigi aš laikausi nuomonės, kad daugiausiai prašymų e, gauti EFSI lėšams yra pateikta dėl sausumos transporto sektoriaus vystimo. Taigi, man liko vieną minutę ir norėčiau sužinoti, sakykime, ką Jūs manote apie visą šią situaciją. Pone Kylen. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarui už prezentaciją. Europa išgyvena didžiulį šuolį. Nori, kad e, transporto sektorius būtų reformuojamas, laikantis e, Paryžiaus klimato kaitos susitarimo ir reikia rasti konkrečias priemonės, dirbti, ypač e, kalbant apie sausumos E, kelius. Daug kas yra atlikta, tačiau mm, to nepakanka. Girdėjau, kad e, tik e, iš penkiolikos paraiškų tik šeši E, projektai yra skirti emisijoms mažinti. Aš norėčiau paklausti, ką būtų galima padaryti dar, kad valstybės narės e, siektų e, sumažinti, emisiją, sumažinti emisijas iš transporto sektoriaus pagal Paryžiaus susitarimą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai manau, kad būtų galima atnaujinti automobilių, automobilius Ačiū. Labadiena, ponia Katainen. Jau ilgą laiką mes pasisakome už tai, kad nebūtų plečiami įvairūs oro uostai. Tačiau panašu, kad pastaruoju metu požiūris pasikeitė Oslo, Kopenhagos oro uostai yra plėčiami. Be to, mes galime tik pastebėti, kad šie regionai nėra sunkumus išgyventis regionai ir nepamirškime, kad Europos Sąjunga yra. Su, Europos Sąjungai tenka 10 procentų visų taršalų išmetimų. Ir panašu, kad uh, dabar priimami sprendimai netitinka Paryžiuje su, suteik, pasiektų susitarimų. Ar atsižvelgiant į mūsų tikslus mažinti CO2 išmetimus, kurie yra, nus, nus, turi būti pasiekti iki 2030 metų, galima didinti tuos oro uostus? Antras klausimas, kolegos apie tai jau kalbėjo ir kai aš žvelgiu jūsų pasirinktus projektus, aš matau, kad iš aštuonių projektų trys projektai yra skirti statyboms Jie bus gyvenami Italijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje ir tai bus kelių statybos, greitkelių statybos. Ir aš norėčiau, kad Europos investicijų bankas nežaistų jokių žaidimų, nes aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, kad mes norime protingų investicijų ir todėl reikia investuoti geležinkeliai į vidaus vandenų kelius, galbūt daugia rūšį transportą, į regiono sujungimą ir į tvarų judumą ir į naujų technologijų naudojimą. Todėl mano klausimas yra labai paprastas. Komisijos narė ponė Bulš sakė, kad pasirinkami projektai turėtų būti tvarūs. Todėl mano klausimas labai paprastas. Ar komisija ketina sudrausminti Europos investicijų banką tam, kad jisai pasirinktų projektus, kurie atitiktų jam patikėtus įgaliojimus. Dėkoju. Vielen Dank. Jetzt ist die Redezeit eine Minute und der Dėkoju, Markus Piper. Toliau. Ponas Vandekamp man taip pat padovanojo vieną minutę, bet vis tiek aš pasistengsiu kalbėti, kalbėti trumpai. Puiku, kad jau yra pasirinkti projektai, puiku, kad e, siekiama skaidrumo. Tačiau mes matome, kad e, valstybės narės nevienodai naudojasi šią priemonę, kai kuriuose valstybėse narėse manoma, kad EFSI nėra e, itin reikalingas, kad galima pritraukti finansavimą iš kitų šaltinių. Uh, Ir aš suprantu, kad daugiau dėmesio gal reikia skirti tiems regionams, kurie susiduria su finansiniais sunkumais, bet e, vis tiek gal reikėtų panagrinėti, kodėl tokie skirtumai egzistuoja. Ir e, Aš džiaugiuosi, kad komisija priminė atsakingai institucijai, kad reikia investuoti į geležinkelį ir į e, vidaus vandenų kelius. Ir mes norėtume, kad iš Europos investicijų tinklų projekto nebūtų, priemonės nebūtų paimamos lėšos. Negalima imti pinigų iš, iš tų sričių, kuriuose labai reikia investicijų, tai yra iš geležinkelio ir dėl vandenų kelių. Mes, domnule komisar, kad sunteți aici, sigur. Pane Grapinė, Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikite man žodį ir dėkuoju komisijos nariu, kad jis pas mus atvyko. Be abejo, būtų labai gerai, jei neturėtume skubėti, nes dėja dėl laiko stokos vargu ir galėsiu pasakyti viską, ką norėčiau pasakyti. Taigi dabar labai e, trumpai. Kiekvieną kartą, kai jūs kalbate plenarnėme posėdėje, jūs e, kalbate labai įtikinamai, bet kai mes po to nukeliaujame į savo šalis, e, matome, kad situacija yra kitokia. Ir aš, kaip jūs ir patarėt, pabandžiau su savo rinkėjais aptarti FC ir galimybės juo naudotis. Bet paaiškėjo, kad situacija yra gan sudėtinga. Neseniai aš dalyvavau uh, tarp regioninėje konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo ir ponas Krameris ir uh, kelių miestų miestelių merai. Jie daugiausia buvo atvykę iš kalnuotų vietovių ir jie sakė, kad jie susiduria su labai rimtomis problemomis, su labai rimtomis kliūtimis. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate spręsti tolygesnio geografinio paskirstimo būtinybę, kaip ją, jūs ją užtikrinsite. Mums reikia konkrečių e, kriterijų Ir a, e, tie kriterijai neturėtų apsiriboti tik tai tuo, kad, kad kas pirmas ateina, tas pir, pirmas ir gauna pinigų. Toje konferencijoje dalyvavo vienas ekspertas iš Bulgarijos ir jis kalbėjo apie Dunojaus e, problemas ir apie tai, kad e, yra labai daug, naudojama daug senų laivų Ir pavyzdžiui, gal galima būtų šių laivų išėmimo iš eksploatacijos projektą finansuoti iš EFSI. Ką Jūs apie tai manote? Nes reikia. Dėkuoju Jums, komisijos nariai, kad Jūs pas mus atvykote. Kelios pastabos. Aš norėčiau pasakyti, kad transportui turi būti skirta 30 procentų FC. Ir jei mes pridėsime dar ir kitas priemonės. Ta, pamatysime, kad net 60 procentų turi būti skirta transportui, tai yra 11 mili. Ir matome, kad tam yra skirta tik 11 milijardų. Taigi mes tikrai atsiliekame. Yra sukurtas garantijų fondas ir iš jo buvo panaudotas tik kol kas tik tai vienas milijardas. Akivaizdu, kad mes vargu ar surasime kur nors lėšų, kuriomis galėtume kompensuoti tą spragą, kuris atsiras e, e, infrastruktūros tinklų priemonė iš priemonės paėmus pinigus. Projektų horizontalumas. Čia pritariu tam, ką Marksas sakė. Dėl vairių finansavimo priemonių derinimo. EFSI suteikia tokią galimybę ir tai labai labai gerai, kad tai yra įmanoma. Ir aš manau, kad komisijoje reikia geriau koordinuoti šį darbą. Ir negalima visko palikti tik Europos investicijų bankui. Reikia geriau derinti savo veiksmus. Ir reikia atsižvelgti į visus projektus ne, tų, ne tuk, tik tuos, kuriuos jūs minėjote, bet ir visus, apie kuriuos gali būti, pavyzdžiui, gali būti žinoma ir vykdomosioms įstaigoms. Aš manau, kad tai būtų labai svarbu. Ir baigdamas dar dvi pastabas noriu pasakyti. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie reglamentą ir tai yra labai svarbu. Bazlės 3 yra iš tikrųjų labai svarbus Ir kai mes kalbame apie Europos valstybių narių mokumą ir tai, kad jie, jos turėtų laikytis stabilumo pakto nuostatų, aš manau, kad kai mes kai, skirdami šias investicijas turėtume atsižvelgti į. Da, turėtume atsižvelgti į tai, kaip elgiamasi su uh, skola. Aš manau, kad reikia laikytis nustatytų Europoje tai, e, taisyklių ir neapsiriboti tik dviejų metų e, laikotarpių. Reikia galvoti apie ilgesnę perspektyvą. Ir dėl antrosios kartos EFSI aš pritariu tam, ką sakė kolega. Aš manau, kad negalima vėl šia, e, šiam fondui iš kažkur, šią statį imti iš kažkur lėšų. Reikia surasti šviežių finansavimo šaltinių. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε. Θέλω... Dėkuoju, mes Jums dėkuojame už sutiktą informaciją. Aš norėčiau užduoti Jums štai tokį klausimą. Šis investicijų paketas, kaip Jūs visiškai teisingai sakėte, turėtų būti geriau matomas ir Jūs minėjote ir investicijų portalą ir jis taip pat didina šio fondo matomumą. Ir labai svarbu, kad reikia galvoti apie investicijas, galvoti ir apie jas optimistiškiau, reikia galvoti ir apie daugiau dėmesio skirti energetiniam efektyvumui. Ir būtina iš tikrųjų pritraukti investicijų iš viešojo ir privačiojo sektorių. Aš norėčiau jūsų paklausti, gal Graikija galėtų pasinaudoti šią platformą tam, kad ji galėtų pasinaudoti tam, kad pritrauktų daugiau investicijų į transporto ir turizmo sektorius. Tai būtų labai svarbu mano šaliai, kuri šiuo metu išgyvena ekonominius sunkumus. Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinojau, ar suteiksite man tris minutės, e, dėl to, kad aš esu pranešėja, bet bet kuriuo atveju dabar, ponė Katainen, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Mes palaikome ryšį su e, regioninės valdžios atstovais ir Jūs mums pasakojate, kaip reikia naudotis EFSI ir kalbėjote apie EFSI 2. Į pirmąjį EFSI 25 procentai atkeliavo iš infrastruktūros tinklų fondo. E, Transportų buvo iš tų lėšų patos skirti 8 procentai, o energija 25. Ir panašu dabar, kad mes atimėme e, lėšas iš transportų skirtų klausimų ir perkelėme tas lėšas į energetikos e, projektus. Ir būtų negerai, jei mes šitaip ir toliau dirbtume. Mums reikia naujo požiūrio. Toliau jūs kalbėjote ir apie garantijų e, lygį. Jei mes sumažintume tą lygį 2 ar 3 procentais, tuomet e, situa, e, e, gyve, visiems dirbti būtų geriau ir galima būtų geriau panaudoti lėšas. Toliau. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtume geriau galvoti apie įvairių finansavimo priemonių darimą, jeigu galėtume geriau bendradarbiauti su Europos investicijų banku, nes pagal dabartinę situaciją mes nebegalime kontroliuoti nieko. Labai gaila, kad iš iš kai kurių projektų buvo ištraukti, e, išbraukti greitkeliai. Taip, greitkeliai gal ir nėra pats tvariausias at, e, at, e, transporto būdas, bet aš manau, kad vis tiek tai yra neatsiejama mūsų infrastruktūros dalis. Dėkoju. Aš pačioje pradžioje sakiau, kad koordinatoriams suteiksiu žodį, o jūs paprašėte žodžio gan vėlai. Ir būtent todėl dabar jums buvo suteiktas žodis. Tiesiog noriu tai atkreipti jūsų dėmesį. Rodėlį. Um, well, actually, uh, may I? Okay. So uh, basically, I have uh, just uh, thank you for coming. Galiu kalbėti. Gerai, dėkuoju Jums tuomet už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Dvi, tris pastabas norėčiau pasakyti. Kai paskutinį kartą tikrinau Europos investicijų bankų tinklalapį, mačiau, kad ten paminėti yra 189 projektai. Jūs minėjote, kad iš jų 16 yra susijęs su transportu ir taigi tai yra gan maža dalis. Bet to keli kolegos jau kalbėjo apie tai, kad geografinių požiūrių nesilaikoma proporcingumo Ir mano regione, pažiūrėjau, bus gyvenime tik trys projektai, tik vienas iš jų yra susijęs su transportu. Tai buvo pastabos, o dabar norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs minėjote ūsinių investicijas. Ir kiek aš žinau, tie, to, tos ūsinių investicijos patenka į investicijų platformas, o ne e, yra skirtos konkreč, konkretiems projektams. Gal Jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip pavyzdžiui, investuotojų iš Azijos gali investuoti į mūsų projektus. Ir ar jau kas nors iš jų išreiškia susidomėjimą, ar turime investuotojų iš Kinijos, ar, sakykime, iš e, arabų pasaulio šalių. Dėkoju. Toliau, ponia Klūn. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau taip pat patikoti ir komisijos nariui. Ir panas Dėlį ką tik uždavė klausimą, kuris ir man rūpėjo. Aš, tas klausimas yra susijęs su ūsinių investicijomis, investicijos iš privataus se, e, sektoriaus. Kaip jūs galėtumėt e, e, pritraukti investicijas, atsižvelgiant tai, kad kartais situacija investicijų rinkoje labai keičiasi. Pavyzdžiui, dabar, kai mes sužinojome apie Trumpo pergalę, galima tikėtis šiokių tokių pokyčių ir aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėte savo išvalgomis šio klausimu. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau. Toliau kalbės Klaudė Montai Rudija Guliar. Dėkuoju komisarė, dėkuoju, kad pas mus atvykote. Aš tiesiog noriu Jums priminti, kad mes. Uh, Esame transporto ir turizmo komitetas. Ir turizmas yra nepaprastai svarbus sektorius mūsų šalių ekonomikose ir visos Europos ekonomikoje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums yra žinoma apie projektus susijusius su turizmu. Ar bus finansuojami kokie nors su turizmu susiję projektai iš EFSI? Uh, Ir gal jūs galėtumėt pasidalinti informaciją apie tokius projektus, tam, kad mes galėtume aptarti šios projektus su savo vyriausybėmis. Aš esu iš Portugalijos ir aš norėčiau, kad MVI platforma būtų susijęta su turizmo, turizmui skirta platforma nes yra labai daug mažų virutinių įmonių, kurios tikrai norėtų gauti daugiau informacijos apie tai, kaip galima būtų e, surasti finansavimą savo projektams. Gal galėtumėte apskritai pakomentuoti, kaip galima būtų užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat galėtų naudoti šio fondo lėšomis, nes mažo ir vidutinio verslo sektorius sukuria daugiausia naujų darbo vietų. Pane Bilbao. Ačiū, ponė pirmininkė, aš turiu Jums labai konkretų klausimą. Jums yra žinoma apie Vangardo projektą, kuris jungia kelis regionus, vakar mes apie jį kalbėjome, bet e, e, gyvendinant jį iškilo šiokių tokių problemų. Jums yra žinoma, kad keli regionai jau ilgą laiką bendradarbiauja. Yra gyvendinami ke keli bandomieji projektai susiję su ta, a, pramoninė gamyba. Gaminam, kalba eina apie naujų prekių gamybą. Ir kaip bandoma yra atlikti eksper, taikomą eksperimentinę veiklą su šiais gaminiais, paaiškėjo, kad EFSI visiškai e, netinka tam. Nors nu, tai netitinka komisijos e, naratyvo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, gal galima būtų e, pagal Junkerio planą numatyti didesnį lankstumą, tokį, kuris leistų tiems regionams pradarbiaujant su universitetais, su mokslininkai, užsimti novatorišką veiklą, nes čia kalba eina apie tikrai a, e, a, e, labai įdomias naujoves. Ir jei Europos komisija nesims jokios, e, jokių veiksmų, labai gali atsitikti taip, kad visas tas darbas pasirodys visas bergžės. Ir Daugybė įmonių ir mokslininkų patikėjo tuo, ką sakė komisija, o dabar aiškėja, kad komisija gali juos palikti ant ledo. Koju, mes turėjom puikių projektų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, bet jei iš jos investicijos lėšos investicijoms bus paimtos, tai nėra gerai, nes norime, kad Europos ekonomika auktų, kad užtikrintume uh, užimtumą, darbo vietų augimą ir taip toliau. Pavyzdžiui, Briuselėje galime pavyzdžiui, Belgijoje nestatomas 800 metrų ilgio geležinkelio nestatoma ši atkarpa ir dėl to negalima įgyvendinti vieno iš svarbių infrastruktūros projektų. Ir tuo būdu negalime perkelti dalies transporto nuo kelių į geležinkelį. Tai kaip jūs galite paveikti uh, projektus, infrastruktūrinius projektus, kad jie būtų tokie, kokių reikia. Ir galiausia norėčiau paprašyti e, projektų sąrašo, projektų, kurie jau patvirtinti ir projektų, kurie yra planuojami ir kuo remiantis jie buvo atrinkti ir kuo remiantis netrinkti. Dabar žodis ponui Katainen. Aš tikrai turiu išskristi Indiją, turiu tik penkias minutės ir pabandysiu trumpai atsakyti. Visi pasirašyti projektai yra interneto svetainėje, kuri nuolat atnaujinama. Europos investicijų banko svetainėje. Pirmininkas klausė, o ar yra tenais informacija apie tai, kodėl tie porė projektai atrinkti? FC2.4 paaiškina pateikė tas priežastis, nes iš tiesų mes norime pateikti informaciją, kad visi matytų tą pridedamąją vertę, kurią EFSI sukūrė, dalyvaujant Europos investicijų bankui. Daugiau nebus pjaunamos lėšos iš CEF. CEF grantai bus padidinti iki 1,1 milijardo ir tai yra susiję su tuo sujungimu su Europos infrastruktūros fondų, e, Europos strateginių investicijų fondų, ESIF. Nes norime gauti maksimalų ESIF poveikį. E, tuo būdu galėsime finansuoti projektus, e, kuriem vien ESIF lėšų neužtektų, nes mm, ir, ir taip gauname praktiškai naują produktą. ESIF 2 reglamente minime, kad bent jau 40 procentų esi finansavimo turi būti naudojama pasiekti COP21 Paryžiaus sustarimo tikslų tiek transporto srityje, tiek energetikos efektyvumo, energijos taupimo srityse. Geografinis pasiskirstimas. Tai iš tiesų yra iššūkis kartais tai yra lyg virvės traukimas su, su įmonėmis, nes įmonės kartais taip nenori naudotis Europos strateginių investicijų fondo lėšomis. Aišku, jos turi savo priežasčių. Skiriasi situacija šalise. Paimkim Bulgariją. Trys bankai jau pasirašė E, finansavimo susitarimus su strateginių investicijų fondu. Tik ką buvau Rumunijoje, susitikau su keturių didžiausių Rumunijos bankų vadovais. Jie visi sakė, mūsų nedomina strateginių investicijų fondas. O smulkus ir vidutinis verslas tuo būdu Rumunijoje negauna lėšų, nes bankai, bankam neįdomus toks finansavimas. Aš tokios logikos nesuprantu, gal kažkokia logika ir yra, bet man tai neaiški. Kai kuriuose valstybėse narėse vyriausybė sako, kai aš paaiškinu, e, kad strateginių investicijų fondas tai yra grantų davimas ir reikia, kad, kad būtų ir papildomas finansavimas, tai tada valstybės valstybių narių vyriausybės nesuinteresuotos tokiomis lėšomis. Ir aš manau, kad svarbiau yra čia turėti reikalo su regioniniais vadovais, su miestų merais, nes jie yra atviresni, lankstesni. Investicijos išmaniuosius miestus taip pat ir e, investicijos į skaitmeninę struktūrą ir išmanų transportą. Čia merai yra puikus partneriai tokiem projektam, nes jie yra atviri įvairiom galimybėm. Ir kai bandome, pavyzdžiui, paaiškinti, kad galima derinti struktūrinius fondus, ESIF garantijas ir, ir ESIF lėšas ir CEF, Europos infrastruktūros tinklų priemonės, e, priemonės tai, tai iš tiesų meram tas patinka. Tai dėl to aš uh, noriu kreiptis į Jūs, kad Jūs skleistumėte čia informaciją ne tik ministram, ne tik vyriausybėm, bet ir miestų vadovam ir parodyti jiems, kur daugiau informacijos jie gali e, gauti, parodyti, kokiuose svetainėse visa ta informacija yra. Graikijos klausimas ir platforma. Vienas iš projektų į kurį iš tiesų norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra e, Prancūzijos sostinės regione, tai yra e, energijos efektyvumo projektas. Ten yra įsteigta įmonė, kuri atnaujins 40 tūkstančių būstų, kad sutaupytų naudojama energija. Sutaupimas bus 8 eurai per mėnesį vienam būtui, vienam namų ūkiui. Vienam namų ūkiui. Ir tas irgi yra finansuojama iš ESIF. Ir e, tas projektas gauna techninę paramą, e, konsultacijas iš to konsultacijų centro. Ir tokius pačius projektus galime gyvendinti ir Graikijoje, ir Portugalijoje, kur bankai galbūt neturi pakankamai lėšų. E, bent jau tokiem įperkamiem kreditam. Tai tuo būdu galima sutelkti e, daug e, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, investuojant į infrastruktūrą ar viešbučių statybą ir esif čia gali teikti paskolas ir galima taip pat kaip akcinė bazė kaip akcinė bazė pasinaudoti e, šiomis visomis priemonėmis. Graikija. Ministras, kuris atsakingas už struktūrinių fondų naudojimą, puikiai viską išmano. Mano uh, Mm, e, mano komandos specialistai vyko ne vieną kartą į Graikiją ir jau jaučiami tam tikri rezultatai, bet kartais kyla problemų, nes vyriausybė sako, kad mums svarbios tik viešos investicijos, privačios investicijos mums nerūpi, nes pasinaudoję viešomis investicijomis savo prisimsime mm, visą garbę, nes mm, tai reikš, kad mes tada investavome. Tai tokių yra problemų, tokių yra situacijų, bet jūs pažįstate savo rinkėjus, savo įmonės, žinote, kokia situacija jūsų šalise ir mes tiesiog turime didinti žmonių informatumą. Vienas konkretus dalykas, kai nuvykę namo, ką galite padaryti. Pavyzdžiui, suorganizuoti renginį, pavyzdžiui, smulkioms įmonėms, turizmo sektoriui ar kokiam kitam sektoriui ir gali pasi, galite pasikviesti komisijos atstovus, kad jie pristatyti Europos strateginių investicijų e, fondą. Galite pasikviesti Europos investicijų banko atstovus. Jie papasakotų tada apie uh, tai, ką galima padaryti. Taigi organizuokite renginius ir, ir geriau informuokite žmonės, kad esi būtų uh, plačiau naudojamas. Dabar tvarūs projektai. ESIF antrasis etapas. Ir projektai mm, kovojant su klimato kaita. Mažai CO2 išmetantis transportas, pavyzdžiui, pasikrovimo stotelės. Mm, Investicijas į jas nėra um, labai patrauklios, nes nėra e, tos technologijos, kad pakrovus elektrinį akumuliatorių, e, tokios, e, kad tos investicijos nepatrauklios, nes tos stotelės tarnauja tik tai kelis metus, kur galima mm, elektrinius automobilius pakrauti, bet jei norime skatinti elektromobilius, tai turime plėtoti ir tokių pakrovimo stotelių tinklą, bioenergija, biokūras. Mm, irgi šis sektorius galėtų naudotis SIF priemonėmis, išmanus skaitliukai, skaitikliai. Tai prisidėtų prie išmanių miestų sprendimų. kelios, keli e, Europos miestai kartu galėtų užsisakyti elektrinius autobusus. Pavyzdžiui, jei ne, ne Bratislava, viena pirktų, pavyzdžiui, 50 elektrinių autobusų, o 10 miestų pirktų 500 elektrinių autobusų, tai tada vieno autobuso kaina būtų daug pigesnė ir, ir čia irgi būtų galima pasinaudoti esi finansavimu. Uh, Tai jeigu jums reikia kokios nors pagalbos ar papildomos informacijos, kreipkitės į mus. Jūs pažįstate tuos žmonės vietoj ir labai svarbu, kad miestai, regionų vadovai suprastų, kad jie gali naudotis šį Europos investicijų bankų ir ESIF. Ir dar keletą žodžių pabaigai. ESIF 2. Mes norime aiškiai pasakyti, kad senosiuose valstybėse narėse nebenorim autostradų finansuoti iš tų lėšų. Ta galim daryti tik sanglaudo šalise arba e, pasienio projektus įgyvendinti tarp, pavyzdžiui, sanglaudos ir nesanglaudos šalių. Nes autostradų finansavimas Vokietijoje iš SF, SIF tikrai yra beprasmiškas, nes jeigu jau Vokietijoje ten neatsiperka toks projektas, jis nėra pelningas, tai kur tada jį be galime daugiau daryti. Tai toks projektas tai gali būti tarp sanglaudos ir nesanglaudos šalies. Bet autostrado atnaujinimas tai galėtų būti iš to finansuojamas, tai yra visai protinga. Bet bet kuriuo atveju, kalbant apie autostradas, išsivyščiusiuose senosiuose valstybėse narėse nebenorime jų finansuoti iš esif. Čia kalbame, kalbėdami apie šios, šį fondą, apie naujas galimybės investuotojai į infrastruktūrą ar į nekilnojamą turtą tikisi, kad kainos kils, bet dabar viso to, visų m, tokio turto akcijų vertė yra labai žema. bet tokie projektai yra labai patrauklus tiesioginiam užsienio investicijom. Kinija labai daug investuoja, daugiau negu bet kada. Tai turim, aišku, labiau pasigilinti. Bet įprastinės investicijos į, į normalius, įprastinės ekonomikos sektorius, kodėl ne, mes palankiai žiūrime į Kinijos investicijas, nors aišku, mm, čia reikia apie kai kurios dalykus pagalvoti. Jei nėra aiškių sąlygų, aiškaus nuspėjamumo, tai aišku, nelengvina investicijų iš Amerikos rinkimų rezultatai irgi e, kaip ir negerina situacijos, bet tikimės, kad jie neturės labai neigiamo poveikio ateities investicijų klimatui. ESIF sudarė sandorius su 220 bankų, nacionalinių ir regioninių bankų. Ir tie sandoriai reiškia, kad bus tiekiamas finansavimas 280 tūkstančių smulkių ir vidutinių įmonių ES. Taigi, 280 tūkstančių smulkių smulkių ir vidutinių verslo įmonių gaus finansavimą iš Europos struktūrinių investicijų fondo. Ir tie bankai, kurie teikia tokias paskolas, labai dažnai nesako, kad tai yra ES pinigai. Mes skatiname bankus, kad jie pasakytų, kad tai yra europinės lėšos. Nes tiesiog būtų sąžininga verslininkam tą pasakyti, kad čia europiniai pinigai. Dėkui. President. Dėkoju komisijos vicepirmininkui. Linkiu Jums saugaus skrydžio į Indiją ir tikiuosi, kad e, ten susitikimai bus sėkmingi. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Logistik in der EU und multimodaler Verkehr in den Norden. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto - logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujaisiais TNT e, koridoriais. Tai yra e, mūsų komiteto rengiamas pranešimas ir už tai atsakinga ponia Ajala Sender. Dėkuoju pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti savo kolegoms už e, dėtas pastangas, už pateiktus e, pakeitimo pasiūlymus, tobulinant pranešimą. E, šiuo metu rengiame visą eilę kompromisinių pasiūlymų, kurie tikimės pagerins pradinį pranešimo projektą. su šešėliniais pranešėjais bus organizuojamas e, sustikimas. Sustikimo metu bandysime susitarti dėl kai kurių kompromisų ir tada juos jums pristatysiu. Iš karto perspėsiu, kad stengsiuosi laikytis to paties požiūrio. Ir kad būtų pakankamai dėmesio e, skiriama e, krovinių vežimui e, transeuropinio transporto tinklo koridoriais. Gal kalbant apie krovinių vežimą, reikėtų paskirti, paskirti koordinatorių. Toks pas, pasiūlymas jau buvo pateiktas, tačiau nesulaukė susidomėjimo. E, dauguma žmonių sakė, kad užtektų vieno koordinatoriaus, kuris e, galėtų būti atsakingas e, ne tik už krovinius, bet ir už kitus dalykus. Kitas dalykas yra nacionalinės programos. Jos ne tik turėtų atsižvelgti į europinius projektus. Na gal nuskambės gana radikaliai, tačiau labai svarbu, kad būtų, gal, būtų numatyta galimybė taikyti sankcijas per Europinį semestrą, siekiant užtikrinti, kad e, jei nacionaliniai planai nėra suderinti su tuo, kokius sprendimus priemė taryba Briuselyje, turėtų būti numatyta galimybė taikyti sankcijas. Kalbant apie daugia rūšį vežimą, e, yra pateikti pakeitimai įtraukti aviacijos sektorių. Mes e, tam kaip ir neprieštarautume. Tačiau yra pateikta visa eilė um, pakeitimų pasiūlymų, kurie yra susiję su jungčių užtikrinimu. Kitaip tariant, kalba eina apie tai, kad e, transeuropinio transporto tinklo koridorių kūrimas turėtų e, būti suderintas su daugiamečia, su daugiametė programa. Kitaip tariant, kad e, jau pagal daugiametę programą būtų galima numatyti lėšas konkursams organizuoti transeuropinio transporto tinklų koridoriams kurti. Na, suprantu, ką kolegos, kad kolegos, sakykime, gali laikytis kitokios nuomonės nei aš. Bet aš laikausi nuomonės, kad turėtų būti numatyta galimybė organizuoti konkursus, kurių tikslas būtų padidinti daugiarūšį vežimą naujais transeuropinio transporto tinklo koridoriais. Toliau. Du tūkstančiai septynioliktieji metai gal pernelyg ankstyvas terminas. Tačiau 2018 metais, man atrodo, būtų galima įgyvendinti tai, ką mes siūlome. Kitaip tariant, e, norime, kad daugiau dėmesio būtų skirta miestų logistikai, nes būtent čia kyla didžiausių problemų užtikrinant daugiarūšį vežimą. Žinau, kad e, kai kuriems e, e, kyla problemų dėl tokio pasiūlymo, tačiau aš vis dar laikausi savo nuomonės, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą ir užtikrinti tinklų nuseklumą. Ir reikia išeiti iš susidariusios situacijos, kai E, sakykime, trūksta jungčių tarp įvairių tinklų. Sulaukiau savo pranešimo atžvilgių daug pakeitimų pasiūlymų, stengiausi į juos atsižvelgti, rengdama kompromisinius pasiūlymus ir tikiuosi kompromisinius pasiūlymus pateikti kitą savaitę. Klaudija Šmit. Ačiū pirmininkė. Mane nustebino 210 pakeitimų pasiūlymų e, šio pranešimo atžvilgių yra daug. Jis e, nėra labai kontroversiškas. Suprantu, kad gali būti tam tikrų aštrių dalykų, tačiau, pavyzdžiui, e, pake, pateikti pakeitimai yra susiję, sakykime, su CO2 emisijų mažinimu. Aišku, mes tam neprieštarautume bet yra ir kitų pakeitimų, kurie mums atrodo pernelyg ambicingi. Ir e, jų atžvilgių turėtų būti parengti kompromisai, kad būtų galima, sakykime, atsižvelgti e, į ekonominius, taip pat ir kitus aspektus. Toliau tarp valstybiniai projektai ir tai, kad e, jiems daugiausiai dėmesio reikėtų skirti. Komisija e, skiria pakankamai tam dėmesio e, lėšų, tačiau nereikia pamiršti politinio spaudimo transporto sektorija. Aišku, mes tam galime tik tai pritarti, kad spaudimas yra daromas, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama tokiems projektams. Na, kai kuriems, kai kuriems nepatinka tas tarpvalstybinis požiūris, tačiau labai, mums svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrintos jungtis tarp valstybių. Šešėliniai pranešėjai toliau darasi, aptarinėja pranešimą, e, galvojame, kuo galėtume pagrysti teikiama informacija pranešime. Visos politinės partijos siekia pažangos ir e, tikiuosi, kad mums pavyks rasti visiems priimtinus kompromisus. Dėl stabilumo E, ir augimo pakto ir išimčių. Nežinau, ar mane tenkina nuostatos e, dėl SAP. Vėlgi, man atrodo, šiuo atžvilgiu reikia ieškoti konsensuso. Tačiau abejoju, ar jį įmanoma pasiekti. Sveikinu tai, kad e, mes šiuo atžvilgiu nekalbame apie rinkiminę kampaniją Ir manau, kad šis pranešimas tikrai yra skirtas ES piliečiams. Pone Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų yra pateikta 210 pakeitimų pasiūlymų. Tai yra savo iniciatyva parengtas pranešimas ir susitarti dėl 210 e, pakeitimų pasiūlymų yra sunku. Aš norėčiau pakalbėti apie 14 pakeitimų, kuriuos pateikėme mes ir kurie yra susiję su dviem sritim. Tai yra pažanga e, šioje srityje e, įgyvendinant naujas technologijas, inovacijas. Tai yra labai svarbu, jeigu mes norime pagerinti e, žmonių, kurie dirba transporto sektorija e, situaciją, taip pat ir pačio transporto sektoriaus veiksmingumą. Taip pat tai galėtų prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo, kas yra naudinga aplinkai. Toliau kiti mūsų pakeitimai yra susiję su nuoseklumu. 2013 metais buvo peržiūrėti visi uh, svarbiausi ES TNT projektai. Ir situacija mūsų netenkina, todėl kad valstybės narės atrodo elgesi kaip jos nori ir nuo 2013 metų nebuvo parengta uh, jokia priemonė, kuri pareigotų valstybės narės elgtis pagal priimtus įsipareigojimus. Taigi sankcijos negali būti taikomos, o kai kurie projektai E, pradėti gyvendinti dar 2004 metais. Taigi tai yra tokios rytis, e, kurios yra paliestos mūsų pakeitimo pasiūlymais. Kaip sakė pranešėja, reikia siekti e, nacionalinių planų suderinamumo su europiniais planais. Šį rytą mes matėme, kokios problemos kyla dėl geležinkelio sektoriaus matome, kad e, dėl šių e, problemų daugiau keleivių e, renkasi keliauti lėktuvais. O dėl aviacijos plėtros taršos lygis tik tai auga. Tiek būtų iš mano pusės. Dėkuoju. Dėkuojame Kilen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų dokumento projektą. Aš beje pateiklis pakeitimus ir svarbiausias iš jų yra susijęs su tuo, kaip naudojamas yra turimas finansavimas. Aš manau, kad dabar, kai turime COP21 susitarimą, labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti ateičiai ir Todėl reikia pakoreguoti e, reikalavimus, kurie yra keliami e, norint gauti finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų. Mes negalime viešųjų lėšų naudoti tam, kad būtų gyvendinami projektai, kurie tik tai paskatina klimato kaitos reiškinį. Ir tai yra itin aktuolus ir vėl tik, kai kalbame apie TNT projektus. Aš suprantu, kad transportas yra nepaprastai svarbus ir e, reikia investuoti į tuos projektus, kurie gali užtikrinti geresnį ateitį ateities kartoms. Ir labai gaila, kad šiuo metu mes, e, mums atrodo, kad e, mums trūksto politinės drąsos tam, kad mes galėtume priimti tokius politinius sprendimus, kurie gal ir nebus labai populiarūs, bet kurie yra labai svarbus ateičiai. Pone Deli. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai Ajala Center. Apie ką kalbame šiame dokumente? Na, čia galima užduoti daug klausimus. Pirmiausia, būtų įdomu sužinoti, kas yra tvari logistika. Ir antras klausimas, kas yra daugia rūšio transporto politika ir ko, ko, ar gali jį būti tikrai veiks, kokia turi būti, kad būtų veiksminga. Tvari logistika yra ta, kuri išmeta kuo mažiau CO2. Ir todėl uh, reikia daryti viską, kad būtų skatinimas daugiau rūšės transportas, kad krovinių gabenimas būtų perkeltas e, nuo kelių į geležinkelį. Ir čia dėja dar daug, daug ką reikia padaryti. Aš norėčiau Jums priminti, kad rugsėjo mėnesį Strasbūro parlamento pastate aš surengiau parodą bendradarbiavimą su aplinkosaugos komitetu. Ir šioje parodoje galima buvo pamatyti du sunkvežimius. Naujo modelio ir 20 metų senumo sunkvežimi. Ir šie du sunkvežimių modeliai labai skiriasi. Skiriasi jų energetinės efektyvumas. Tačiau jie skiriasi nepakankamai, nes jų energetinės efektyvumas skiriasi tik 3 tai procentais. Tai reiškia, kad mes nepadarėme jokios pažangos, kad nesugebėjome pasinaudoti naujomis technologijomis. Uh, Ir matome, kad transporto ir logistikos rytėje tikrai nepadaryta jokios pažangos. Ir aš manau, kad mums reikėtų numatyti CO2 išmetimo normas sunkvežimiams ir viešajam transportui, nes šie sektoriai, šie, šio transporto priemonės turėtų prisidėti prie švaresnio oro. Mes pateikėme pakeitimų. Mes manome, kad atėjo laikas Europai sukurti labai aiškias e, žal, žalios logistikos sistemas didmešiams. Mums reikia, tai reiškia, kad mums reikia naujų inovatoriškų sprendimų. Pavyzdžiui, da, e, trimatės spausdinimas taip pat galėtų būti naudojamas, siekiant sumažinti da, neigiamą poveikį aplinkai. Be to reikėtų geriau sujungti uh, geležinkeliais uh, stambius pramoninius centrus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs atsižvelgsite į visus šios aspektus, e, kai mes darėsimės dėl kompromisinių pakeitimų. Nes aš manau, kad jeigu mes tikrai nepakeisime savo požiūrio, ateityje vargu ar galėsime tikėtis kokios nors pažangos. Ponas Tošinovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, už tai, kad sutikite man žodį ir atsiprašau, kad aš šiek tiek pavėlavau, bet aš turėjau pasisakyti pramonės komitete ir jums yra žinoma tikriausiai, kad labai sunku yra dalyvauti keliuose posėdžiuose iš karto. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už atliktą darbą. Šis pranešimas, mano galva, yra labai svarbus, nes transporto logistika yra itin svarbi. Ir Visi šie projektai turėtų būti e, europinio masto, nes mes norime sukurti atvirą bendrą rinką šioje srityje. Ir žinome, kad valstybės narise investuojama į e, e, šios tinklus. Ir čia labai svarbu yra atsižvelgti subsidiarumo principą nes kartais jie pamirštama, kad kalbame apie bendrą interesą. Bet o šiame pranešime taip pat reikėtų paminėti, e, e, paminėti Galilėjo programą. Ir e, daugiau dėmesio reikia skirti galimam šios programos panaudojimui, nes ji tikrai galėtų prisidėti prie to, kad mes gyvendintume įvairius naudingus sprendimus, kurie padėtų mums geriau rūpintis aplinka. Be to, mūsų patektose pakeitimuose mes kalbame apie būtinimį kovoti su socialiniu dempingu. Labai dažnai uh, už jos slepiasi protekcionizmas, kuris kenkia ES vidaus rinkai. Ir dar kartą baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjai ir jai dar kartą priminti, kad aš su pasiruošiu siekti su ją kom kompromisu ir tikiuosi, kad taip mes visi galėsime prisidėti prie veiksmingesnio darbo mūsų komitete. Dėkoju. Europos komisijos atstovė, dėkoju, panė Pirinkė, kalbėsiu labai trumpai, nes e, jūs e, e, išklausėte labai išsame šio dokumento prezentaciją, kai komisija pirmą kartą paskelbė savo dokumentą. Kalbėsiu trumpai, tik pasakysiu, kad tai, kad patikti 90 pakeitimų, parodo, kad šis dokumentas rūpi komiteto nariams ir kad logistikos klausimas yra labai aktuolus, lygiai taip pat kaip ir daugia rūšis transportas. Aš tikiuosi, kad ir kitose sritise, jūs taip, kai kalbėsime apie tas sritis, jūs taip pat nepamiršite, kad šie du dalykai yra labai svarbus. Ir šios dvi temos yra labai sudėtingos. Daug kas jomis domisi, bet labai dažnai daug kas bando apginti savo e, interesą. Taigi mes džiaugiamės, kad ponia Jalasender parengė šį pranešimą. Dabar komentuodama pakeitimus, noriu pasakyti, labai svarbu yra iš akių nepaleisti tai, kas yra svarbiausia logistikos srityje. Mes žinome, kad ten koordinatoriai rengia dokumentą šiuo metu, kuriame kalbama bus apie daugiau rūšį transportą ir logistiką. Ir jūs galėsite išklausyti kitų metų pradžioje prezentaciją, kurioje bus pristatyti šie dokumentai. Ir Taip pat jūs galėsite tuomet daugiau išgirsti ir apie skaitmeninimą šiame sektorėje ir apie CO2 mažinimo CO2 išmetimų mažinimą ir apie tai, kaip logistika gali prisidėti prie mažesnių CO2 išmetimų. Ir tai turėtų padėti mums pasiekti ir gyvendinti COP21 susitarimą. Ir kai jums bus ten tie koordinatoriai kitų metų pradžioje pristatys e, atnaujintas e, e, dokumentų versijas, jūs išgirsite apie visus tuos klausimus. Mes e, kalbame, e, skiriame dėmesio nemažai logistikai, kalbame apie krovinių gabenimą ir matome, kad kartais patikėme labai daug projektų. Ir aš tikiuosi, kad jūsų pranešimas padės mums atkreipti dėmesį į tai, kad nespręsdami daugiarūšių krovinių gabenimo, krovinių transporto problemų mes nesukirsime daugiarūšio transporto koridorių ir daugiarūšių transporto TNT e, tinklų Europoje. Aš suprantu, kad pranešėjai bus e, nelengva suderinti visus šios pakeitimus, nes jie yra labai skirtingi, išsakom daug įvairių minčių, bet me, komisija yra pasiruošusi padėti poniai Ajalai Sender e, sugrupuoti ir išanalizuoti visus šios pakeitimus tam, kad galima būtų kokiu spindėti komiteto narių nuomonę pranešėja Ajala Sender. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir taip pat dėkoju ir komisijos atstovai už padrasinimą. Ir dėkoju Jums taip pat už Jūsų paramą tobulint šį dokumentą ponui Bilba ir poniai Dėlį. Dėkoju ir už tai, kad jos išsakė susirūpinimą dėl technologinių inovacijų ir skaitmeninimu. Be abejo, šiems dalykams skirta, skirtus straipsnius dokumente galima būtų patobulinti. Poveikis aplinkai, logistikos sistemų daromas poveikis aplinkai, čia taip pat galima galbūt kai ką patobulinti. Aš manau, kad reikia surasti tokias formuluotės, kurios paskatintų valstybės narės, atliekant nacionalinį planavimą, rengiant nacionalinius planus, uh, atsižvelgti į visus šios klausimus, nes, kaip paaiškėjo, ne visuomet valstybės narės realiai įgyvendina tuos projektus, kurios nevanori finans, kurios pristato kaip finansuotinus tarybos posėdžiuose. Taigi aš manau, kad čia dar galima būtų kai ką patobulinti Jūs taip pat visiškai teisingai kalbėjote apie mūsų COP21 įsipareigojimus ir apie tai, kad mūsų kūriamos logistikos sistemos skirtos e, krovininiam transportui tikrai turėtų e, kuo mažiau kenkti aplinkai. Šiam klausimui skirta ir nemažai pakeitimų. Ir aš ko gero turėsiu kartu su jumis susėsti ir kartu turėsime pamastyti, kaip galima būtų atsižvelginti visas jūsų įdomias mintis patobulinti šį dokumentą. Dėkoju Jums. Dėkoju. Penktą gruodžio transporto komitete balsuosime šią temą. Toliau kitas darbo tvarkės punktas Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Ponas Liberatskis yra pranešėjas, žodis jum. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad mano pranešimas nebus toks kontroversiškas. Atsiprašau, sako pirmininkas, labai paprašyčiau e, komiteto narių būti atsisėsti ir netriukšmauti. E, Dėkui. Apie 80 pakeitimų buvo pateikta. Dirbome kartu su šešelniais pranešėjais ir labai noriu visiems padėkoti. Septynis kompromisinius pakeitimus parengėme. Jie vienyje maždaug 50 individualių pakeitimų. Taigi realiai nereiks balsuoti dėl labai daug pakeitimų. Dominik Rike, Robert Zylė, Telička, Delį ir kitiem kolegom norėčiau padėkoti už darbą. Tikiuosi, kad turite visi atitinkamus dokumentus, nenoriu čia daug aiškinti, jei būtų kokių klausimų, noriu pasakyti, kad esu pasirengęs į juos atsakyti ir labai norėčiau padėkoti sekretoriatui. Dėkui pirmininkė, dėkui pono Zylė. Aš iš tiesų dėkoju Boguslavui, kad atsižvelgė į mano pateiktą pakeitimą. Dėkoju už bendrą darbą, rengiant šią nuomonę. Manau, kad tekstas yra subalansuotas. Čia kalbame apie Europos investicijų banko finansinės veiklos metinę ataskaitą ir aš pateikiau pakeitimą Tai atspindi nuomonę mūsų dėl EFSI ir dėl tų dalykų, kuriuos aptarinėjome tik su panu Katainenu. Dėkui. Toliau Dominik Rikė. Aš irgi pabandysiu trumpai kalbėti, taip trumpai kaip gerbiamas m, mm, bo, kolega m, mm, prieš tai kalbėjo. Noriu padėkoti ponui Boguslavui aš noriu pasakyti, kad jis galbūt neteisus, sakydamas, kad mm, ši nuomonė nekontroversiška, nes kai kalbame apie pinigus, visad atsiranda įvairių požiūrių, o šiaip mes pritarėme šiai nuomoniai. Dėkoju. Dabar ponė Kilinen. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, gerbiamam Liberatskijui, už nuomonės projektą. Pateiksiu komentarus apie tai, kokius pakeitimus pateikiau. Aš kaip papūga vis kartoju uh, Paryžiaus susitarimą ir tai, kad jam įgyvendinti numatytos priemonės turėtų būti atitinkamai įtrauktos, ypač kai kalbame apie Europos investicijų banką. Transporto infrastruktūra nėra vienintelis galimas sprendimas. Turime pasižiūrėti ir į turimą infrastruktūrą, optimizuoti ją, pasižiūrėti, kaip veikia transportas, transporto paslaugos, automatizavimas sparčiai vystosi. Ir aš manau, kad dabar neteisingai investuojame, ne ten investuojame, nes remiamės klaidingom prielaidom. Aš manau, kad nuomonėje turime kalbėti ne tik apie transporto infrastruktūrą, bet ir apie transporto paslaugas plačiau. Dėkoju, ponė Dėlė. Dėkui, pirmininkė. Mano frakcija sveikina nuomonės projektą ir noriu padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. E, čia pranešėjas siūlo gerus kompromisus ir, manau, pateiksime tinkamas Europos investicijų kelio gairias, e, kur yra tie tikrieji prioritetai, kokiuose srityse tvarus judumas, klimatas, e, saugumas, inovacijos. Nu, taigi mums tikrai nebus problemų e, balsuojant už šią nuomonę. Dėkoju, George Bach. Dėkui, pirmininkė. EPP frakcijos vardu mes irgi dėkojame pranešėjai Boguslavui už visą atliktą darbą. Jis dirbo sunkiai ir jam pavyko parengti septynis kompromisinius pakeitimus, kurie mes galime pritarti. Ne vieną dešimtmetį investuojama į transporto infrastruktūrą, bet dar daug ką reikia padaryti ir manau, kad šiame dokumente tas tinkamai pabrėžta, reikia daugia modalinių sprendimų, tinkamo pusiausviros išlaikymo. Taip pat turime siekti gyvendinti Paryžiaus sustarimo tikslus. Visą tai tinkamai uh, parodo gerbiamas pranešėjas, iš tiesų tai yra puikus dokumentas. Izabela Diumonte. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams, kad Na, paprastai nuomonės įsiskiria, kai kalba eina apie investicijas, apie pinigus, o šiuo atveju sugebėjome susitarti. Ir tai rodo, kad einame tinkamu keliu. Ačiū Jums, kad atsižvelgėte į kai kurios pasiūlymus konkrečiai e, tuos, kurie yra susiję su TNT koridoriais. E, koridoriai yra svarbus sujungiant Europą, tačiau e, žinia, kad šioje srityje reikia dirbti, kad būtų užbaigtas jungčių formavimas. Kalba, kai kalba eina apie taršą, reikėtų atsižvelgti ne tik tai į automobilių sukeliamą taršą, pagal e, Junkerio planą ir EFSI lėš e, fondą reikėtų numatyti daugiau investicijų į e, švarų miestų transportą. Taip pat norėčiau, kad būtų priimtas domin mano pasiūlymas dėl ribotų judumo asmenų. Dėkui komisijos vardu, ponas Rico. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamento garbėm nariam. Komisija neturi jokių papildomų komentarų. Dėkui. Labai trumpai komisija kalbėjo. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjui. Dėkui. Aš irgi nebelabai ką turiu pridurti. Aš jau viską pasakiau, noriu padėkoti visiems už gražių žodžius. Tikiuosi, viskas toliau vyks sklandžiai. Noriu padėkoti visiems, su kuriais teko galimybė dirbti kartu. Ypač dėkoju šešėliniam pranešėjam Ir džiaugiuosi, kad pavyko atsižvelgti visų pakeitimus ir dar labiau džiaugiuosi, kad jūs palankiai žiūrite į mano darbą. Dėkoju komisijai už tokią trumpą kalbą. Dėkoju ir jums, ponė pirmininkė. Dėkoju. Balsavimas bus rytoj. Ir dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės punkto tai yra robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos, tai yra jūri pranešimas savo iniciatyva. Mūsų nuomonės referentas yra Georg Mayer. E, pone Arnotų, aš atsiprašau pono Mayerio vardu ir pakalbėsiu už jį. Gaila, kad sektorinis interesas čia turi viršenybę, mm. yra viršesnis negu Europos interesas ir tekstas mm, susilaukė ir politinio pobūdžio pasiūlymų, bet daugelis e, deputatų laikosi demokratijos taisyklių, e, ir rinkėjų norų. Kolega Georgas Maeris pabandė atsižvelgti maksimaliai į pateikę, pateiktus pakeitimus ir parengė e, kompromisinius pakeitimus EPP, Aldė ir AKR frakcijų vardu ir tikisi, kad mm, bus viso to rezultatas subalansuotas dokumentas, kur bus tinkamai apibrieštos e, savokos. O ne viskas e, pateko į kompromisinius pakeitimus, bet kuriuo atveju nuomonė yra palanki. Aš esu pasirengusi išklausyti jūsų kolegos komentarus ir ponui Mairiui tada viską rytoj perdosiu. Dėkoju. Luis de Granes Paskalės. Dėkui. Pirmininkė, noriu padėkoti ponė Arno, kuri pavaduoja pranešėją poną Maerį Ispanijoje. Mes sakome, kad pare, sakome, pareigos įpareigoja. Nobles oblige. Ir aš noriu pasakyti, kad pranešėjas iš tiesų buvo labai atviras kitų politinių frakcijų pasiūlymams. Ne viskas įtraukta į kompromisinius pakeitimus dėl įvairių priežasčių, bet e, nors nebuvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus, mes nematom problemų balsuoti už, nes manome, kad ta nuomonė yra pakankamai logiška. Visi svarbus dalykai yra minimi, numatyti, e, numatytos visos apsaugos priemonės, kai kalbame apie domenų apsaugą, apie intelektinę nuosavybę, autoriaus teisės, mm, automobilių, transporto priemonių saugą, atsakomybės sistemą, visa tai yra numatyta. Nes čia kalbame apie robotiką, labai inovatyvę sritį ir tikimės, kad nors mūsų pakeitimo nėra. Tarp kompromisinių pakeitimų už šią nuomonę bus balsuojama palankiai. Dėkoju, Robertas Zylė, pirmininkė pono Tašanovski, šešėlinio pranešėjo vardu, kalbu. Jis paprašė kad aš pasakyčiau, kad ECR frakcija irgi pritars šiem kompromisam ir nuomoniai. Dėkui, Meja Kilinin. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti už nuomonės projektą. Manau, kad labai svarbu parlamentui turėti savo poziciją šiuo klausimu. Daugelis komitetų svarsto mm, robotikai taikomas civilinės teisės nuostatas, bet manau, kad šiame dokumente kai kurių dalykų trūksta ir mes atitinkamus pakeitimus pateikėme. Pirmininkas įsiterpė ir sakė, kad nėra vertimo į prancūzų kalbą. Dabar jau regis viskas tvarkoju. Taigi dar kartą prašytume Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Labai svarbu, kad parlamentas turėtų savo poziciją šią svarbę temą. Komitetai irgi nagrinėja šį dokumentą. Nuomonės projektas yra geras darbo pagrindas, bet jame trūksta kai kurių dalykų, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Turime kalbėti tik apie automatizuotus automobilius, nes taip pat ir mm, atitinkamą laivyną. Ir turime siekti, kad transporto sektorius mažiau kenktų aplinkai. yra inovacijos. kurios nebūtinai palengvino mobilumą. Ir aišku, kad kokie be būtų sprendimai, norime, kad transporto sistemos būtų tvarios. Dėl to kartais man neramu. Dėl to, kad mes manome, kad automatizavimas automatiškai išsprendžia visas tvarumo problemas transporte. Manau, kad priimant tokius sprendimus turime atsižvelgti visas esamas galimybės. Be to norėčiau dar vieną dalyką paminėti. JAV netaip seniai paskelbė federalinės rekomendacijas dėl automatinių transporto priemonių. Ir su tuo susijusių mm, valstybinių transporto problemų. Turėtume įsiskaityti į šį dokumentą. Jie taip pat paskelbė kelio gairias nuo interneto prie robotikos, kaip reikia naudotis robotiką. Šis dokumentas labai įdomus. Ir galiausia norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką jau esu sakiusi, kad turime pagalvoti, kas bus ateityje po 50 metų ypač kai kalbame apie infrastruktūrą ir naujus projektus, kad tiksliai žinotume, kokios infrastruktūros mes norime. Mūsų frakcija pritarė šiam tekstui ir balsuosime už jį rytoj. Karima Dėlį. Dėlį. Dėkui, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijai šis dokumentas kelia problemų dėl to, kad nepakankamai pabrėžia pagrindinę temą nes čia kyla naujas klausimas. Civilinė atsakomybė naudojant robotus. Pone Kilonen paminėjo, kad, pažiūrėjau, transporto komitete, tai mes įsivaizduojam, kad yra tik tai mm, automobiliai be vairuotojų. bet kalbame ir apie bepiločius lėktuvus, dronus ir kitas transporto rūšis, kurias galima valdyti per atstumą arba kurios pačios gali protingai judėti. Tai dabar kyla klausimas, jei atsitinka avarija, ar nereikia turėti, turėti konkrečių įstatymų, kuriuose, konkrečių taisyklių, kuriuose būtų aiškiai pasakyta, kas ar konstruktorius, ar duomenų valdytojas, ar kas kitas avarijos atveju turi prisimti atsakomybę. Tai šis klausimas nėra iškeltas nei šiame dokumente, nei niekur kitur. Turime apie tai pagalvoti Ir aš manau, kad Europos komisijai turim pasiūsti tvirtą signalą, kad jinai nenutoltų nuo šios temos ir pateiktų teisėkuros pasiūlymą, nes technologijos mūsų nelauks. Viskas vystosi labai greitai ir mes turime garantuoti tam tikrą saugumą naudojantis tokiais dalykais. Turime užbėgti galimom problemom už akių. Van Miltenburg. Dėkoju. Žodis e, ponui Matijas Radembok. Atsiprašau, kad e, vėluoju į posėdį. Atrodo, kad e, jūs dirbate sparčiau, nei buvo planuota. Šis pranešimas yra labai svarbus. E, svarbus transporto komitetui. Automatinės e, transporto priemonės, e, dronai, tai yra ateities priemonės. Todėl dabar reikia įsigilinti, tikrai įsigilinti į šią sritį. Už pranešimo rengimą atsakingas jūri komitetas. Mes rengėme tik tai nuomonę. Ir šis nuomonės projektas man kelia abejonių. Pavyzdžiui, e, antrasis kompromisas, kuris apjungia 19 pakeitimo pasiūlymų. Ir problema yra ta, kad jūs na, praradote tų visų pakeitimų e, mintį netgi e, kompromisai, kurie buvo parengti, yra e, problematiški, jie neatspindi pagrindinės pakeitimų pasiūlymų minties. Todėl aš norėčiau, kad būtų sugrįžta prie pradinių pakeitimų pasiūlymų ir dėl jų balsuojama. Paskutinis komentaras. Labai gaila, kad e, mes nesugebėjome pasiūlyti tokių kompromisų, kurie veiktų ir kurie būtų sutelkti į tikslą. Ir tikiuosi, kad rytoj bus galima balsuoti dėl atskirų pakeitimų. Ačiū dabar žodis Aleksandro Bardelionį iš komisijos. Ačiū. Keletą žodžių apie pranešimą ir apie pakeitimus. Kalbėsiu trumpai. Visi sutarėme e, dėl to, kad klausimai, kurie aptarti e, šiame pranešime, yra labai svarbus, kaip ir pakeitimų pasiūlymai. E, komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įvairūs klausimai yra, yra E, sprendžiami e, specialiuose e, platformose, Growth generalinėme direktorate. Ten mes kalbame apie prieigą prie duomenų, saugumo, atsakomybės klausimą. Šiandieną buvo kalbėta apie atsakomybę, apie draudimą. Visai neseniai buvo organizuotas susitikimas, kur E, pasikeitėme nuomonėmis su, su automobilių ir draudimo sektoriaus atstovais. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, automatinės transporto priemonės turi dėrėti su bendrais transporto sektoriaus tikslais, tai yra tvariu judumu. Autono, autom, automatinės transporto priemonės uh, E, nebūtinai sumažins eismo spuščių problemą. Svarbiausia, kad automatinės transporto priemonės dėrėtų su e, tvaraus judumo tikslais. Tam užtikrinti komisija per pastaruosius metus sunkiai dirbo. E, ir per artimiausias savaitės mes ketiname paviešinti komunikatą dėl Europinės strategijos skirtos E, e, transporto strategijai, kur bus taip pat kalbama apie automatinės transporto priemonės. E, taip pat mm, G33 proceso rezultatai turėtų būti paviešinti 17-18 metais. Kitaip tariant, matote, kad yra e, sunkiai dirbama komisijoje, kad e, visa, visa tai, kas yra siūloma, dėrėtų su bendrais transporto tikslais. Be to, mes tengiame suderinti mūsų darbą su mm, tuo, kas yra daroma pasaulyje, o dėl Galilėjo e, komisija E, visai neseniai parengė e, erdvės e, strategiją prieš keletą mėnesių. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Suteiksiu žodį dar kartą pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš užsirašiau visas kolegų pastabas. Pirmien dviem kolegom dėkoju, ponė Kilonen nors ir turi kai kuriuo abejonių, sakė, kad palankiai žiūri šią nuomonę. Mes jau kalbėjome, ponė Dėlė, apie atsakomybės problemą. Komisijos atstovas nepatikslino, bet ši problema tikrai yra darbo tvarkėje, nes civilinė atsakomybė turėtų būti darbo tvarkėje, galbūt šiek tiek vėliau, O jum, kolega, galiu pasakyti, kad pasižymėjau išsakytus komentarus, perduosiu juos ponui Mayer. Tas kompromisas, kurį ponas Mayeris parengė, norėjo kiek įmanoma atsižvelgti į siūlomus pakeitimus ir idėjas, bet kuriuo atveju visus komentarus perduosiu. Vielen Dank. Die Abstimmung findet. Dėkoju. Balsuosime šiuo klausimu rytoj. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra um, ataskaita dėl 2004 metų direktyvos įgyveninančios vienodą požiūrį į moteris ir vyrus. Um, suteiksiu žodį nuomonės referentui Jensui Nilsenui. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, puiku, kad e, mūsų komitetas rengia e, šį nuomonės projektą FEM komitetui. E, daug komitetų atsisakė renkti nuomonės. FEM komitetas yra atsakingas už horizontalius dalykus todėl neįmanoma e, išvengti tų dalykų sąsajos su transporto sektoriumi. E, taip pat manau, kad e, tie dalykai turi sąsajų ir su jūri ar imko, sakykime, komitetų darbu. Norėčiau sužinoti, ką tie komitetai pasakytų. Tikrai tai būtų labai aktualus klausimas. Dabar grįžkime prie nuomonės projekto. Pateikta nemažai pakeitimų pasiūlymų, buvo organizuotas vienas šešėlinės e, šešėlinių pranešėjų susitikimas ir parengėme tokį dokumentą, kuris e, yra priimtinas visiems šešėliniams pranešėjams. Aš norėčiau padėkoti šėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad e, rytoj e, sulauksime šiam nuomonės projektui paramos. Dėkuoju, dabar žodis George Buck. Aš norėčiau padėkoti kolegai Jensui Nilsonui už atliktą darbą, už bendradarbiavimą. Uh, Norėčiau padėkoti jam už bendradarbiavimą su šešėlinės pranešėjais, jis tikrai buvo pavyzdinis. E, svarbiausi elementai buvo įtraukti, e, pavyzdžiui, dėl turizmo, e, taip pat ir dėl to, kad reikėtų pagerinti sveikatos apsaugos situaciją miestuose, taip pat, sakykime, pateikėme pasiūlymą įtraukti atsakomybės e, e, klausimą. kai asmenys yra užpuolami viešajame e, transporte. Ponas Robertas Zylė. Nebus komentarų. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Arnotų. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis yra tikrai teisus. Mes e, kalbame apie direktyvos įgyvendinimą, kad e, moteriams ir vyrams būtų suteikia, e, su, į moteris ir vyrus būtų užtikrintas tas pats požiūris, teikiant paslaugas, suteikiant galimybės naudotis prekiamis. Manau, kad ir kiti komitetai, ne tik transporto komitetas, galėtų pasisakyti šiuo klausimu. Pavyzdžiui, yra atveju, kai draudimas moteriams kainuoja brangiau arba, pavyzdžiui, problemos naudotis viešuoju transportu moteriams, kurios keliauja su vaikais vežimėliuose. Dėl pakeitimų pasiūlymų jų buvo įvairių, tačiau pats nuomonės projektas yra geras. Ačiū dabar žodis Marija Kilenen. Ačiū, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti taip pat ir pranešėjui, ir dėkoju jam ir už dokumentą, ir už kompromis, kompromisus. Mes galime tik tai džiaugtis, kad mūsų komitetas gali išsakyti nuomonę šiuo klausimu. Mano frakcijoje manoma, kad labai svarbu yra kovoti su moterų diskriminacija ir netinkamu elgesiu su moterimis e, transporto srityje. Daugiau moterų galėtų beje ir įsidarbinti transporto sektoriuje. Ir situacijos mes nepakeisime, jei tik tai rašysime dokumentus. Mums reikia sistemingo požiūrio, sistemingai taikomų priemonių ES lygmenių tokių priemonių, kurios padarytų šį sektorių patrauklesnį moteriams. Reikėtų taip pat atsižvelgti ir į švietimą. Densai dar kartą dėkoju ir dėkoju kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju visai komandai, kurie rengė šį dokumentą. Nes nepamirškime, kad Europos parlamento nariai visuomet dirba komandoje. Dėkoju Karimdėlį. Aš aš norėčiau pasisakyti e, kolegos vardu, kolega Gidėja negalėjo dalyvauti posėdėje. Jis norėtų pabrėžti, kad šis nuomonės projektas yra geras, kad mes galėtume jai pritarti ir buvo, mes patikime pakeitimų, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnę kovą su moterų diskriminacija. Ir manau, kad, kad tai mums laikas. Uh, užtikrinti, kad moteriams reikia skirti daugiau dėmesio ir transporto sektoriai. Ir džiaugiamės, kad mūsų patiktus pakeitimus buvo atsižvelgta, jie buvo įtraukti į nuomės tekstą, tai grito mes galėsime ją patvirtinti. Dėkoju. Pane Arnotu, dėkoju ir dėkoju pranešėjui taip pat už jo darbo. Na, jūsų ko gero tai nenustebins, kad aš šiek tiek kitaip interpretuoju šį dokumentą. Šio dokumento bendras tonas ir pakeitimai tikrai mane neramina. Šiandien mes manome, kad Briuselis tiesiog daro viską tam, kad panaikintų skirtumus tarp dviejų lyčių. Uh, ir ta, neva turėdamas kovoti su tok, tam tikrais stereotipais. Suprantame, kad moteris ir vyrai yra lygus ir įstatymo prasme, ir kai kalbame apie atlyginimą. Ir ši visiškai pateisinama kova buvo praplėsta, dabar ji vykdoma įvairiuose sritise ir matote net ir čia, ir transporto e, srityje tai neva tapo aktualu. Ir, bet tai nereiškia, kad da, e, mums reikia daugiau moterų vairuotojų. Ir siūloma dar labiau kištis į regioninius nacionalinius reikalus, visiškai nepaisant susidarumo principo. To principo, kurį aš norėčiau Jums priminti, yra ES projektų širdis. Ir nekartą jau susakius, kad kartais, kai aš skaitau pateiktus pakeitimus, man atrodo, kad per daug kalbam apie tai, kad mums reikia da, seksualinė prasme ir lyčių prasme pozityvių o, dokumentų. Ir kad nepaisant žmonių nuomonės visų šių tų dalykų reikia. Kai aš nieko nebe, nebesuprantu. Čia, pažiūrėjau, sakome, kad reikia skatinti da, žmonės dažniau naudoti, važinėti dviračiais ir skatinti uh, moteris dažniau jais važinėti. Aš tiesą sakant turėjau perskaityti kai, kurio, kai kurios nuostatas kelis kartus, nes nelabai supratau, apie ką kalbama. Ir ta, tik e, tiesiai šviesiai nėra e, pasakyta, kad iš esmės gal reikėtų kad e, gal reikėtų taip pat atsižvelgti, kad islamo teisė netitinka mūsų du, uh, vertybių. Kalbame apie tai, kad e, reikia mažinti moterų diskriminaciją viešuos, viešame transporte. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad gal mes turėtume kelti klausimus susijusius su saug, sauga transporto priemonėse. Tai yra daktualus e, klausimas. Ir matome, kad kai kurios kitos mūsų vyriausybių taikomos priemonės tikrai kenkia kur kas daugiau mūsų saugai nei kai kurios čia siūlomos priemonės. Ir aš beje ir moterų komitetui taip pat nekartą esu sakęs, kad gal reikia esamas problemas kitomis priemonėmis spręsti. Dėkuoju. Komisijos e, atstovas, generalinio direktorato atstovas e, negalėjo atvykti, to, bet aš kalbėsiu doktorato vardu. Pirmiausia, mes norėtume padėkoti transporto komitetui už tai, kad jis ėmėsi šio klausimo, kuris yra labai svarbus. Kalbėdamas apie direktyvos įgyvendinimą, mes norėtume pabrėžti, kad visos valstybės narės jau ėmėsi priemonių šią direktyvą įgyvendinti ir mes nenorėtume dabar teikti pakeitimo. Mes tiesiog norėtume daugiau dėmesio skirti šios direktyvos gyvendinimui, tinkamam duomenų rinkimui ir stebėsenai. Europos parlamento darbo dokumentas komisija išnagrinės pateiktus pasiūlymus ir pagalvos, ar nereikės atlikti papildomo tyrimus, išžiūrint Europos, Sąjungos, Europos parlamento pasiūlymus. Dėkoju Jums už Jūsų paramą. Pirmą kartą, kai apie šios klausimus kalbėjome transporto komitete, nusprendėme, kad Reikia kalbėti apie lyties aspekto integravimą visas politikos rytis. Tai reiškia, kad šis klausimas turėtų rūpėti ne vien moteriams. Jie daugybę metų užsijimu šiais klausimais. Ir galim jums pasakyti, kad, kad jau ilgus metus mes laikomės požiūrio, kad reikia įsiklausyti į visų piliečių nuomonę. Ir lyties aspektas turi būti integruojamas visais legmenimis - ir regioniniu, ir nacionaliniu, ir europiniu. Ir, jis reiškia, per, ir visas šis darbas pirmiausia reiškia tai, kad reikės išvelgti į visų mūsų visuomenės narių turimus gebėjimus ir a, teisės. Dėkuoju, nuo šio dokumento balsuosime rytoj, o šiandienos posėdį galime baigti. Ir iš karto dabar prasidės.